paskirti aplinkosaugos, visuomenės veikatos ir maisto saugos komiteto nariu. Jeigu niekas neprieštarauja, šitas prašymas yra tenkinamas. Atrodo, niekas neprieštarauja, taigi šitas paskirimas įsigalioja. Dabar periname prie balsavimo motyvų paaiškinimo procedūros.